kad ji pateiktų savo pirmąjį pasisakymą ir išaiškintų, kokie bus jos svarbiausi tikslai. Prašom, kolegė. Kalbėtos mikrofonas yra išjungtas. Okay. Excuse me. Honorable Chair, Pone pirmininkė, gerbiami mūsų komiteto ir kitų komitetų nariai, labai svarbu gyvenime kartais e, sakyti tiesą. Tiksliau visą laiką svarbu sakyti tiesą, nemeluojant. Dabar 26 milijonai žmonių ES neturi darbo. E, tai yra ta situacija, kur yra neprimtina. 7,5 milijonų jaunų žmonių Europoje nuo 15 iki 24 metų amžiaus yra nesimokantis, nedirbantis ir neįgyjantis profesijos. Tai irgi neprimtina situacija. Daugiau nei 124 milijonai žmonių susiduria su skurdu, jiems grėsia socialinė atskirtis. Tai irgi ta situacija, kuri mums neprimtina. Todėl mano tikslai artimiausius penkerius metus bus visiškai aiškus – E, kovoti, kad būtų daugiau darbo vietų, kad būtų geresnė socialinė apsauga, kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi. E, tai yra prioritetas daugeliu europiečių ir aš esu giliai įsitikinusi, kad tai taip pat yra ir jūsų tikslai. Gerbiami kolegos, aš esu Aš buvau 23 metus beveik šio Europos parlamento narė Todėl labai gerbiu šią instituciją. Pagarba jai nuolatos didėjo ir aš manau, kad nieks negali suabejoti mano siekiu geresnės Europos. Šiame parlamente e, žodžiais ir veiksmais norėjau parodyti, kad turime kurti geresnę Europą, tokią Europą, kuri tarnautų piliečiams. Nuolatos siekiau tai daryti, siekdama nuolatos suburti daugumą ir dėl to norėčiau paminėti savo du svarbiausius pranešimus dėl e, bankų priežiūros, tai yra vienas mano pranešimų, ir dėl ekonominės ir monetarinės politikos tam tikrų klausimų. Aš nuolatos siekiau, kad būtų surinkta dauguma paslaugų direktyvai paremti ir kad būtų padarytos reikiamos socialinės korekcijos. Aš nuolatos siekiau peržengti politinį susiskaldimą tarp partijų ir siekiau, kad būtų lojaliai bendradarbiaujama su kitomis institucijomis. Jeigu patvirtinsite mane eiti komisarės pareigas, būti atsakinga už užimtumą, profesinę kvalifikaciją ir mobilumą, aš tikrai tęsiu savo visus darbus remdavas būtent čia apibūdintąją dvasę. Dėl krizės sunkumų patiriame daug. ES turėjo imtis ypatingų priemonių kovai su ta krize ir tos priemonės buvo būtinos. Mes Dabar jau matome, kad tos priemonės atnešė pozityvių rezultatų. Na, e, ta pažanga yra kukli kol kas, bet ji yra. ES piliečių pasitikėjimas dar nėra visiškai atkurtas. Būsimoji Europos komisija turės šioje srityje pasiekti e, reikšmingų rezultatų nes e, jie bus svarbus visiems ES piliečiams. Pona Žalas Klaudas Junkeris, išrinktasis Europos komisijos vadovas, e, siekė, kad e, ir man minėjo, kad žodis socialinis aspektas turi būti nepamirštas ir turi papildyti visas ES vykdomas politikas. Aš galiu tam tik pritarti. Socialinė rinkos ekonomika turi būti kuriama. Būtent joje turi vyrauti solidarumas, laisvė ir, ir geresnės garantijos. Tad mano įsipareigojimai aiškus, mano siekiai aiškus. Europos komisija turės čia pademonstruoti apčiuopiamus rezultatus socialinės rytyje. E, užimtumas socialiniais e, klausimai ir mobilumo bei profesinė kvalifikacija yra tas rytis, kur noriu siekti labai konkrečių rezultatų e, Dombrovskis, Katainen ir, ir kiti komisarai dirbs kartu e, toje pačioje komandoje. Taip pat ir aš kartu, kad rezultatų būtų pasiekta kuo greičiau. Man tenka pareiga žiūrėti, kad per penkerius artimiausius metus mūsų politika būtų tvari visose srityse ir kad ir kokiu priemonių bebūtų imtasi svarbu, e, kad ta politika duotų konkrečių rezultatų. Mėly kolegos, kaip sakė Žanas Klodas Junkeris, krizė nesibaigs tol, kol 26 milijonai europiečių liks be darbo. Aš manau, kad mes neturime rinktis tarp konkurencingumo ir socialinio teisingumo. Abu šie aspektai yra dvi medalio pusės, kurios sudaro e, solidarios ir konkurencingos ekonomikos pagrindą. Aš sieksiu, kad būtų sukurtos tinkamos sąlygos tam, kad bedarbiai galėtų grįžti į darbo rinką ir kad būtų kovojama su socialinė atskirtimi ir skurdu. Tai reiškia, jog Europos darbo rinka turi būti dinamiška ir integruota. Tokia rinka, kur e, neturintys darbo piliečiai galėtų įgyti tinkamą kompetenciją, kuri atlieptų įmonių poreikiams, kur tos įmonės bebūtų Europos Sąjungoje reikia, kad jie turėtų prieigą prie tinkamo mokymo. Reikia, kad e, e, tinkamai pasirenkti galėtų ilgalaikiai bedarbiai ir kad jie galėtų naudoti judumo privalumais. Visa tai reikalinga, kad sumažėtų skurdas ir kad pradėtų aukti ekonomika. Tie, kurie mane pažįsta, žino, jog aš niekuomet nebandau eiti paprasčiausių kelių kuomet sprendžiamos sudėtingos problemos. Ėjimas paprasčiausių e, kelių nebūna veiksmingas ir dažnai tai nebūna sąžiningas dalykas. Aš noriu apčiopiamų rezultatų. Noriu, kad įmonės galėtų prisitaikyti prie pokyčių ir e, tie pokyčiai, kaip žinome, yra atsiradę dėl globalizacijos. Aš noriu, kad e, būtų sukurtos tokios sąlygos, kurios užtikrintų darbuotojams galimybę e, dirbti rūmo nepažeidžiantį e, darbą, kad būtų laikomasi jų teisių. Ir vyrai, ir moteris, ir neįgalus turi turėti galimybę dirbti darbo rinkoje. Visi turi turėti tą prieigą ir visiems turi būti mokamas vienodas atlyginimas už vienodą darbą. Mūsų konkurencingumo išsaugojimas ir mūsų socialinės apsaugos sistemų ilgalaikiškumas priklauso nuo to, kaip sugebėsime užkirsti kelią piknaudžiavimui. Būtent todėl aš išskirčiau keturis prioritetus mano veiklos srityje. Tie prioritetai vienodai svarbus. Visų pirma, darbo vietų kūrimas. Krizė sumažino darbo vietų skaičių milijonais. Norėdami suteikti naują perspektyvą bedarbiams, turime kurti naujas darbo vietas. Įmonės ir ypač mažos bei vidutinės įmonės turi turėti normales sąlygas, skatinančias plėtoti veiklą, ar tradicinę veiklą, ar inovuojančią veiklą ir leidžiančias užkariauti naujas rinkas. Antras prioritetas - prieiga prie darbo rinkų. Labai aukštas nedarbo lygis yra susijęs ir su visuomenės e, senėjimu. Dažnai e, bedarbiai, tarp kurių yra ir jaunų, neturi tinkamos kvalifikacijos ir dėl to negali gauti stabilių darbo vietų. Reikia papildomų pastangų, kad e, jaunimas, moteris, neįgalus galėtų turėti tinkamą prieigą prie darbo rinkos, taip pat ir ilgalaikiai bedarbiai. Šiame kontekste didesnis darbuotojų judumas užima taip pat e, labai svarbę vietą. Mes turime skatinti judumą. Trečias dalykas - kvalifikacijos. Mūsų konkurencingumas priklauso visų pirma nuo mūsų kompetencijos. Darbuotojai paprastai dabar per savo profesinį gyvenimą dirba ne vieną darbą. Mes turime padėti jiems įgyti tinkamą kompetenciją, sudaryti sąlygas, atsiskleisti jų talentui, ar jie būtų jauni, ar būtų tarnautojai, ar būtų laisvai samdomi darbuotojai. Ir koks be būtų jų amžius. Ketvirtas prioritetas - socialinė rūpyba. Tai yra raktas į mūsų klėstėjimą. 2010 metais mes labai aiškiai e, pabrėžėme, jog mūsų tikslas iki 2020 metų yra sumažinti žmonių patiriančių skurdą ir socialinę atskirtį skaičių 20 milijonų. Tačiau e, krizė viską pakeitė ir socialinė atskirtis bei skurtas dar labiau pagilėjo. Mūsų socialinės rūpybos sistemos turi būti dar veiksmingesnės ir turi būti labiau orientuotos į ilgalaikius rezultatus. Gerbiami kolegos, šie prioritetai uh, išliks, tam naudosimės visomis priemonėmis, kurias turės Europos komisija ir svarbiausia bus susistelkta prie keturių sričių. Pirmiausia, reikalingos investicijos turi būti atrastos, mobilizuotos. Mano tikslas yra stimuliuoti investicijas darbo vietoms kurti ir padėti e, nedirbantiems žmonėms grįžti į darbo rinką. E, E, aš dirbsiu šiame kontekste kartu su ponu Irki Katainenu, vicepirmininkų komisijos, kad galėtume surasti 300 milijardų eurų ir investuoti į juos, kaip minėjo Žanas Klodas Junkeris. Aš taip pat norėčiau patikinti, kad pasitelksime visas reikiamas finansinės priemonės ir investuosime į žmonės. Ypač pasitelktas Europos socialinis fondas, fondas pagalbai labiausiai nepasiturintiems ir Europos E, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. E, visa tai turėtų turėti bendrą tikslą e, skatinti kurtinės darbo vietas, vystyti naujus įgūdžius ir kovoti su skurtu. Aš taip pat norėčiau paspartinti jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą valstybėse narėse. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad jaunimo garantijos schemos taptų realybę konkrečiose vietose. Antras dalykas – ekonominė valdysena. E, tam reikalingi tam tikri svertai. Užimtumas ir socialinės politikos turi būti labiau įtrauktos į Europos semestrą. Mes dirbsime kartu su vicepirmininku Valdis Dombrovskis ir taip pat kolega e, Moskovičiai ir stengsimės užtikrinti, kad e, sprendimai būtų priimami taip, kad būtų atsižvelgiama į reikiamas struktūrinės reformas ir socialinius aspektus. Gilinsime reformas valstybėse narėse, tai yra būtina, tačiau tuo pat metu reikia užtikrinti, kad jos bus gyvendamos sąžiningai ir tvariai. Socialinis e, poveikis turi būti uh, vertinamas nuolatos e, atskiroms valstybėms narėms ir tai padės pasiekti šio tikslo. Turi būti pradėtas iš naujo socialinis dialogas. Kartu su vicepirmininku Dombrovskiu stengiamės užtikrinti, kad darbuotojai ir darbdaviai nacionalinių ES lygmenių bus Europos semestro partneriai. Labai svarbios e, ir sunkios socialinės reformos turi būti diskutuojamos su socialiniais partneriais. Jos turi apimti svarbiausius subjektus atsakingus už ekonominių ir socialinių santykių sritį. Tai taip pat turi apimti mažas ir vidutinės įmonės bei savarankiškai dirbančius žmonės, o jų yra labai daug šiandien. E, trečias dalykas - proporcingos taisyklės. Būtina sudaryti vienodas sąlygas visiems, būtina apsaugoti visus darbuotojus darbo rinkoje ir neužkrauti pernelyg e, didelės naštos ant jų pečių. Ir norėčiau, kad valstybės narės tinkamai užtikrintų egzistuojančių teisės aktų perkelimą e, į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą. Aš tikiuosi, kad vis šis aspektas bus sustiprintas. Aš taip pat žiūriu ir išmanę darbo atvarkę ir būtina, kad vertinimai teisės aktų būtų atliekami nuolatos ir kad tie teisės aktai būtų įgyvendinami proporcingai ir labai paprastai. E, aš dirbsiu šiuo pagrindu ir sieksiu, kad būtų gyvenitas modernizavimas ir supaprastinamas teisėkūros akį, tuo pat metu išlaikant aukštą žmonių apsaugos lygį. Aš taip pat teiksiu naujas iniciatyvas, kurios e, padėtų palaikyti nuolatinius e, santykius su darbuotojus ir padėtų užtikrinti jų judumą. Na ir galiausiai be, būtina remtis turimomis partnerystėmis ir priemonėmis ir artimiausiais metais kartu su Europos parlamentu, su taryba ir valstybėmis narimis kurti taip pat su socialiniais partneriais ir kolegomis Europos komisija, kurti tokią Europą, kuri bus sažiningesnė ir tvaresnė. Artimiausius penkerius metus aš dirbsiu glaučiai bendradarbiaudama su Europos parlamentu ir pati būsiu nulatos pasirengusi su jumis aptarti e, mūsų darbus. Mūsų tikslas yra bendras - žmonės, jų sveikata, jų darbas, bei jų gerbuvis – E, būtent tai žmonėms pirmiausia reiškia Europa. Jūs galite pasitikėti manim, ketinu būti jūsų sąjungininkė siekiant tų visų tikslų. Dėkoju.